konstatuoja tą faktą, noriu pranešti, kad Teisės komitetas savo sausio 25 dienos posėdėje pagal darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnių 3 ir 4 dalį pasiūlė šių parlamento narių e, įgaliojimus patvirtinti. E, Andris Dotirkus Kieri, Garsės Ramon Garsvija, Iero Karbaja, Makintar, Malinov Nilsson e, Vyla. Šarduskis, Sėdo, Alabat, Remetera, Vaiden, Horcel, Bratkovski, Košero, Atas, Stadler, Kukovič, Vanderstup, Miranda, Marija, Korėja, Zamora, Naranjo, Escobar ir Zuber. Ar kas nors prieštarautų e, šioms kandidatūroms? E, e, jeigu ne, tuomet jas patvirtiname. Europos liaudės partija.